aštuntąjį darbo tvarkos taisyklių punktą aš e, pateikiu pasiūlymą dėl makrofinansinės pagalbos Ukrainai. Šios plenarnės sesijos darbo tvarkė. Korbet prašo žodžio dėl darbo tvarkos.